10 eurų, anksčiau kainavo 60, bet vis tik tais tai yra mažiau negu 133 eurai, kurių prašo uh, um, JAV arba 125 eurų, kurių prašo uh, Kinija. Uh, Europa pigesnė. Be to mums pavyko susitarti dėl labai delikataus klausimų. Kit, klausimo, kitaip tariant, dėl kilmės šalies ir dėl um, gražinimo uh, tų žmonių, kuriems nebuvo išduota viza būti ES teritorijoje. Pabaigai norėčiau padėkoti uh, pranešėjui, uh, ponui Agilarui, taip pat kolegoms už kokybišką apsikeitimą nuomonėmis, poniai Veržė ir kitiems uh, Ačiū bendradarbiams ir bendradarbėms už puikų atliktą darbą. Čia ir sustosiu. Ačiū. 30 metų e, dirbau parlamente, tai yra mano paskutinis pasisakymas ir noriu pasakyti paskutinį dalyką. Gražesnio politinio projekto nebūna, kaip siekti po Europos e, svajonių, Europos idealų. Te gyvoja Europa. This uh, meeting of ours uh, tends to be emotional. Šis posėdis atrodo yra labai emocingas. Na, tik palaukit uh, mano e, galutinio pasisakymo. Dabar ponia įveržė žodis. Dėkoju, pirmininkė. Žmonės labai daug keliauja, milijardas žmonių pasaulyje kiekvienais metais persikė, e, pervažiuoja iš vienos vietos į e, kitą, į Europos Sąjungą, tame tarpe 250 e, milijan, milijonų migrantų yra. 60 milijonų iš jų jau pagimdė Europoje. Tas kodeksas, nepaisant visų pranešėjų, pranešėjo pastangų, E, dar ne iki galo yra subalansuotas. Europos politika, nepaisant įvairių realijų, vis labiau e, žiūri į sienų kontrolę, į nelegalią migraciją ir į gražinimą tų, kurie negali gauti leidimo būti e, Europos teritorijoje legaliai. Jie tiesiog gimė ne ten, kur nepasisekė su, su gimimo vieta. E, ypatingai uždarome dažnai duris pabėgėliams. Todėl mano dviejų kadencijų metu tenka tik apgailestauti dėl humanitarinių vizų, pavyzdžiui, sukūrimo, nes 90 procentų e, aki per trejetą paskutinių e, metų. Atsiprašau, dar 30 e, pusę minučių pas, pasisakysiu. Čia irgi mano paskutinė kalba. Norėčiau padėkoti visiems, kurie man padėjo per šias dvi kadencijas. Labai su daugeliu kolegų dirbau. Man buvo labai malonu, nesvarbu kokia politinė frakcija, dėl to labai džiaugiuosi. Visas personalas, uh, be, visi bendradarbiai, visi e, tiek matomi, tiek nematomi žmonės, kurie dirba su mumis vertėjai ir visi, kurie leidžia mums dirbti puikiomis sąlygomis. Visiems, visiems dėkoju. Aš ir toliau labai atidžiai žiūrėsiu, kaip dirba parlamentas, nes tai yra tikrai naudingas, e, naudinga, reikalinga vieta priešingai negu kai kas bando mus įtikinti. Visiems ačiū. Now, let me tell you, let me tell you why I am allowed. Kolegos, aš toj pasisakysiu, kodėlgi leidžiu kalbėti ilgiau. Dėl pragmatiškos priežasties. Na, jūs žinote, kad kai aš savo kalbą sakysiu, salė bus pilna kolegų. Dabar, e, ponia Valero, vieną minutę. Dėkuoju. Vizų kodeksas buvo pirmasis klausimas, kuris e, man buvo pavestas mūsų frakcijoje. Aš manau, kad e, komisija pateikė gerą pasiūlymą šituo klausimu ir to pasiūlymu norėjo palengvinti daugeliui e, asmenų atvykimą į Europą. Tačiau, kaip žinome, taryba nepalaikė mūsų pateiktų įvairių pakeitimų, pavyzdžiui, dėl humanitarinių vizų. Na, dabar e, jau kalba sukasi apie visiškai kitą pasiūlymą, kuris yra pasikeitęs palyginus su pirminiu. Ir dabartinis tekstas jau e, numato nuostatas dėl e, gražinimo. Na, mes tengiamės kaip e, įmanoma geriau apginti parlamento poziciją. Žaliųjų frakcijos e, vardu tą nuorodą ir sąsąją su gražinimu yra neprimtinas dalykas, todėl negalėsime balsuoti už, nors yra daug ir teigiamų aspektų tame pranešime. Kita vertus, sąnaudos ir uh, ir, ir, ir, ir kainos siūlomas, jos yra per didelis ir daugelis šeimų negalės atvykti į Europą, joms tai bus per brangu. Tačiau, e, nepaisant to, norėčiau visiems padėkoti, aš jau kalbu, turbūt per ilgai, dėkoju visiems už puikų bendradarbiavimą ir iki pasimatymo. Dėkoju poniai Valero, dabar ponas Eiker. Vieną minutę. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Valstybės paplitęs apibrėžimas yra toks. Tai yra politinė struktūra, kuri kontroliuoja savo e, sienas ir e, teritoriją. Vizos, vizų aspektas e, yra tokias rytis, kur ES bando pakeisti valstybių kompetencijas. Ir tuo būdu kišasi į valstybių reikalus. E, sienų e, apsauga taip pat yra panaši sritis. Ir bandoma centralizuoti viską ir taikyti vieną modelį ir nebelieka vietos subsidiarumui. ES turėtų leisti valstybėms pačioms apsispręsti Vizų klausimai turėtų būti valstybių narių kompetencijos klausimas, o ne ES kompetencijos e, klausimas, nes e, tai, ką dabar daro ES, skatina trečiųjų valstybių migraciją ir su pasiekmėmis susidurs e, mūsų piliečiai. Mes matėme didelius migracijos rautus Europoje, tačiau ES neranda uh, tinkamų šitų problemų sprendimų. Pas Liubreton, dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Europos vizų kodekso pakeitimas yra oficialiai skirtas tam, kad trečiųjų šalių žmonėms būtų lengviau keliauti į ES. Tai yra naujas migracijos e, įrankis, kuriam labai aktyviai priešinuosi. Trumpo laiko tarp vizų išdavimas yra palengvintas neatsargiai. Tai e, tikrai padidins klaidų ir piknaudžiamų skaičių. Tekstas e, leidžia kai kuriais atvejais išduo, e, neišduoti vizų tam tikriems piliečiams. E, tai būtų kaip ir neblogas dalykas apsaugoti europiečius nuo migrantų, e, tačiau sąlygos e, čia yra išdėstytos taip nekonkrečiai, kad nieko negalima konkrečiau ir suprasti. Taigi mums iš tiesų atrodo, kad E, afišuojamas tikslas, kaip turėtų sumažėti migrantų, e, pasiektas nebus. Mes ir toliau e, dėl Afrikos demografinio sprogimo matysime, kaip plūsta migrantai, nes tūkstančio, tūkstančių mili, legalių migrantų atvykimas į ES mūsų neišgelbės, nuo milijonų migrantų antplūdžio. Aš labai laimingas, kad mano pasisakymas paskutinis e, šioje salėje leidžia pasakyti, jog pasisakau dėl ateities, dėl esminių dalykų ir galiu ištarti, kad statoma ant kortos ES ateitis. Diezdemera, pusantros minutės. Ponas pirmininkė, brangus komisarai, aš labai džiaugiuosi, kad buvo sukurtas šis instrumentas, kuris turi užkardyti nelegalią migraciją. Iš tiesų jis palies labai daug ekonominių sektorių, e, būtent turizmą, beveik 14 milijonų e, trumpalaikių vizų turi būti išduodama e, e, patekimui į Šengeną. Tos vizos gali būti ir vienkartinės, ir kelių įvažiavimų. Mes turime įvairių dalykų numatytų dėl saugumo, o taip pat readmisijos e, E, įvairių dalykų, viskas gerina vizų politiką, e, stiprina turizmą, e, priekybinius ryšius, didina saugumą ir mažina nelegalaus darbuotojų išnaudojimo riziką. SIS ir vis sistemos turi užtikrinti informatinių sistemų tarpusavio saveikumą. Ponas pirmininkė, aš irgi uh, E, išvykstu po 35 metų tarnybos. E, norėčiau vienu žodžiu viską rezumuoti. Ačiū. Tiksliau dviem žodžiais. Labai ačiū. Panašu, kad čia diskutuoja buvę nariai. Ačiū, Klodai, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė kad jūs taip jautriai vadovaujate šiai sesijai. Svarbus vizų kodeksas, tačiau netiks, ne tik, kaip matome iš kolegų pasisakymo, labai ačiū kolegoms ir pranešėjui bei komisijai už ambicingą pasiūlymą. E, gausime e, naują tvarką dėl trumpalaikių vizų ir, ponė pirmininkė, jeigu leisite, Aš paskutinį kartą pasisakau kaip lybė komiteto pirmininkas. Aš tikrai spontaniškai pasisakysiu, tikrai spontaniškai. Matau čia nemažai lybė komiteto narių. O po pono Dijas Demero pasisakymo e, norėčiau e, pažymėti štai ką. E, balsavimo sąraše matote daugybę mūsų komiteto pranešimų. Sienos, Dublinas, vizos, prieglopšio paketas. Balsuosime dėl daugelio mūsų pranešimų. Aišku, reikia padėkoti ir komisarui Avramopolus. Su jo pagalba mes sugebėjome atblokuoti daugelį dokumentų buvome be negeriausias ir daugiausia dirbantis e, Teisėkuros komitetas parlamente, dirbome su labai sunkiomis politinėmis temomis, sunkioje politinėje atmosferoje. Iš viso širdies dėkuoju visiems Libė komiteto nariams, man didžiulė garbė buvo dirbti su jumis. Mes rengėme aukštos kokybės teisės aktus. Viliuosi, kad per kitą kadenciją bus atšaldyta dar daugiau teisės aktų, kad valstybės narės suvoks, kokios aukštos kokybės parlamente rengiami teisės aktai, supras mūsų viziją. Ir reikia suvokti, kad parlamentas nėra aklas dokumentų štampuotojas, tai viziją turinti institucija ir man didžiulė garbė buvo mokytis iš savo kolegų, tai neįlinė patirtis, kurios niekada nepamiršiu. Mr. Uh, Jurek, one minute. Dabar žodis ponui Jurek, viena minutė. If, if you don't leave, if you leave. Jeigu iš, neišvykstate, tai tik minutė. Jeigu paskutinę kalbą, tai <laughs> duosiu šiek tiek daugiau laiko jums. E, ne, prašom, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Penkeris metus tarnavau savo tėviniai ir visai Europai. Priartėjus šiai tarnybai prie pabaigos prabilome apie sienas. Sienos yra valstybės esmė. Sienos gali būti atviros ir tikrai gerai, kai galime jas atverti, bet sienos kontrolė, teisė gyventi šalyje, suverenitetas valstybės teritorijoje, visa tai turi būti nuspręsta valstybės. Valstybių vaidmuo e, vizų kodekso kontekste, nežinau ar yra toks, e, bandoma neteisėta migracija kažkaip e, pagražinti, bet juk yra taip, kaip yra. Kurgi ta teisinė valstybė, jeigu tai, kas yra neteisėta, įvardinama kaip nere, nereguliaru Tik valstybės gali apginti savo sienas ir taip, tik taip bus apgintos Europos sienos. Dabar, ponė Vikstrom, jūs jau atsisveikinote, ponė. Dėkuoju. Didelis pasišventimas ir e, ryštas buvo tie aspektai, kurie vyravo rengiant šį pranešimą daugkartinės e, vizos, e, e, taip pat laik, laikotarpiai ir kitos galimybės, kurios numatytos naujosiuose nuostatose, leidžia iš tikrųjų geriau valdyti padėtį, geriau susidoroti su rizikos faktoriais. Kolegos, tai yra mano paskutinė kalba, todėl aš norėčiau e, tą progą padėkoti E, kolegoms už diskusijas, už pasiektus e, dalykus per pastaruosius e, dešimt metų Europ, dirbant Europos demokratijos labai. Aišku, politika baigėsi, tačiau draugystė lieka. Linkiu geriausios kloties tiem, kas dirbs toliau. Linkiu taip pat, kad geriausios kloties ir tiem, kas eis kitais keliais po šitos kadencijos. Pane Anderson, vieną minutę. Deja, šis pasiūlymas e, dar vienas išpolis prieš migrantų ir kitų asmenų teisės. Kai kas vadina e, progresyviu e, šį pasiūlymą ir kalba apie griežtesnę sienos apsaugą bei įvairių grėsmių atremimą. Tačiau trečiųjų valstybių atstovai, kai kurie perka auksinės vadinamasias e, vizas, tuo tarpu e, pabėgėliai ir kiti e, asmenys negali gauti humanitarinių vizų, nors jiems jų reikia. Šia, šiame pasiūlyme taip pat yra kalba apie gražinimą ir tuo būdu stengiamasi eksportuoti ES humanitarinius e, įsipareigojimus. Mes turėtume priimti tuos, kuriems reikia mūsų pagalbos, nes joks e, žmogus negali būti nelegalas tokiu atveju. Ponas Korao, dėkuoju, ponė pirmininkė. Turizmo industrija yra labai svarbi ES ekonomikos vystymui. 18 metais daugiau nei 700 e, milijonų eurų buvo, e, milijardo eurų buvo turizmo e, apyvarta. 18 e, metais turizmo sektorius sudarė 3,9 ES BVP ir 5,1 procento darbo jėgos tenka šitam sektoriui. Tad iš tikrųjų iš to kyla tam, tam tikrų legalių e, teisėtų interesų. Dabartinis pasiūlymas supaprastina sistemą, sumažina vizų išdavimo laiką, taip pat e, atveria kelią naujų technologijų panaudojimui. Šita reforma taip pat padės geriau bendradarbiauti su trečiosiomis valstybėmis ir taip pat pagreitinti išsiuntimą tų, kurie e, yra neteisėtai ES teritorijoje. ES e, taip pat galintis priemonių e, užtikrinti geresniam bendradarbiavimui su trečiosiamis valstybėmis siekiant pagreitinti gražinimą. Ponas Koelio. Pusantros minutės. Koju pirmininkė e, vizų e, kodekso peržiūrėjimas yra dar vienas elementas, kuris padeda šią politiką vystyti, kadangi tokiu būdu mes vystome turizmą, kuris yra labai svarbus Europai. O Portugalijos atveju mes labai didiname saugumą, mažiname biurokratiją, kuris, kurie yra susijusi su turistinių vizų prašymais. Mes išplėsime e, prašymų e, tinklą, e, sumpažinsime laikotarpius, vizos bus gaunamos greičiau ir paprasčiau tiek turistams, tiek dažniems keliautojams. E, kruizinių laivų e, turistų vizos yra labai svarbus Madeirai, Azoro saloms. Mes labai stipriname saugumą su naujomis vizomis Europomis, Europos Sąjungoje. Man teko garbė būti pranešėjų. Mes netgi prieš išduodami tas vizas dabar jau užsitikrinsime didesnį saugumą. E, labai svarbus, svarbi sąsaja E, tarp vizų politikos ir saugumo e, Europa bus tokiu būdu dar saugesnė ir dar labiau klėstės. Sveikinu pona Morajas, pona Aguilar ir visus kitus kolegas iš Libė. Pana Kenkė, e, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti keletą žodžių E, Libe komitetui. Tai yra mano paskutinis pasisakymas šios kadencijos metu. E, mes daug nuveikėme, kad Europa turėtų vieningą e, prieglopščio sistemą. Mūsų darbas buvo komandinis darbas ir kur įmanoma bandėme mažinti nuomonių skirtumus bei akcentuoti mūsų bendras vertybės. Aš ir toliau dėsiu pastangas siekdama nešti savo indėlį į teisingos visuomenės e, kūrimą. Aišku, mums dar liko nueiti nemažą kelią. Po kelių metų intensyvių darybų su pasididžiavimu galime sakyti, jog ES jau pradeda kurti bendrą politiką vizų srityje. Todėl e, norėčiau padėkoti Lybė komitetui už atliktą darbą. Ir e, labai svarbu, kad e, be erdvė, be vidaus sienų e, egzistuoja politika, kuri skatina augimą ir kuri yra nuosekli bei deranti su kitomis e, politikomis, apimant kultūrą, turizmą, prekybos aspektus, apimant sąnaudas bei nustatant tvarką kaip turi būti nagrinėjami prašymai, kuri valstybė yra kompetentinga nagrinėti. Visi šitie dalykai yra labai svarbus. Norėčiau dar keletos sekundžių, ponė pirmininkė. Aš e, taip pat džiaugiuosi, kad dabar e, bus įmanoma užpildyti formas internetu vizų prašymo Ir e, taip pat yra numatytos procedūros e, e, tais atvejais, kuomet yra atsisakoma išduoti vizą. Mes e, turime kurti tokią sistemą, kuri gerbė pagrindinės teisės. Kolegos, e, mes vis dar tęsėme diskusiją todėl, e, kad e, daugeliu mūsų e, kolegų tai yra paskutinis posėdis ir jie būtinai nori pasakyti asmeniškai keletą žodžių, todėl aš norėčiau paprašyti jūsų supratingumo. Dėl to, kad mes truputį vėluojame, dabar prasideda spontaniški pasisakymai. Keturi kolegos paprašė žodžio, o po to suteiksiu žodį komisijos nariai ponui Kanietė ir pranešėjai ponui Aguilar apibendrinti diskusiją. Tad e, spontaniški pasisakymai, keturi pasisakymai ir e, paskui apibendrinimas. Pone Šodrova. Dėkuoju. Mėly. E. Dėkoju už suteiktą žodį. E, tai yra paskutinis mūsų posėdis. Mes turime išnagrinėti vis tik tais klausimą susijusi su vizų politikos pakeitimu. Tai yra be galo svarbus klausimas visiems piliečiams. Mes remiame šį tekstą, mes manome, kad pasiektas labai neblogas kompromisas, tiek supaprastinant kom procedūras, kurios leidžia išduoti vizas užregistruotiems sistemoje naudotojams kurie nebūtinai turi fiziškai dalyvauti e, kažkur paprašydami vizos, jie tokiu dar būdu gali paprašyti vizos ilgesniam pabuvimui ES. Tai užtikrina be to didesnį saugumą ES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 mūsų šių e, vizos politikos pakeitimai yra skirti tam, kad atsirastų didesnė tvarka įvažiuojantiems į ES. E, tie, kurie atvyksta į Atenus ir paskui vyksta į Briuselį, yra tikrinami oro uostuose. Tai yra nelegalu. Paprašiau komisijos paaiškinti, kodėl taip daroma, tačiau atsakymo niekada negavau. Visiškai neseniai vėl įvyko panašus įvykis. Tai aišku, kad tikrinti yra labai svarbu ir reikalinga ir naudinga, bet kai žmonės vyksta iš Austrijos, iš Graikijos, uh, E, į kitas e, šalis ir, ir ten yra tikrinami Šengeno erdvėje, tai yra tikrai nepriimtina. Ponas Eterič, na mes čia tapšnojame vienas kitam per pečius, džiaugiamės, kad baigėme savo tarnybą visuomeniai ir nenoriu suardyti šios gražios atmosferos, bet išdrysiu tą padaryti. Vizos valstybės atsakomybė tai ne kažkokios visagalę supra valstybės teisę. Puikus įrodymas, kad nereikia centralizuoti per nelik daug, nes nuo to nukenčia atskiros nacionalinės valstybės. E, graikai panašu yra netokie ne, ne patys kaip e, vokiečiai ar e, prancūzai. Ir ačiū Dievui, kad jie skirtingi. Visi, kas išvykstate sėkmės, jūs paukojate didelę dalį savo gyvenimu šiam projektui, suklaidinti esate jūs žmonės ir beje, šios idėjos buvo vienos siubingiausių, kurias aš čia esu išgirdęs. Na, ką darysi, išeiti gali tik vieną kartą. Pone Tomašič, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Naujas reglamentas pakeičia vizų situaciją. Galima jau dabar gauti ir darbo vizą, ir gražinimo atvejus. Mes čia sukūrėme tokį mechanizmą, kuris leis ES naudoti vizų politiką e, kaip svertą prieš tas šalis, kurios nebendradarbiauja gražinimo srityje e, vizų politika suvaidins labai svarbu vaidmenį, e, darant spaudimą toms šalims, iš kurių vyksta piliečiai į ES nelegaliai. Viskas čia yra nukreipta teisinga linkme. Tikiuosi, kad e, Europos komisija ir naujos kadencijos Europos parlamentas prisitaikys prie naujų politinių realijų vizų srityje. Am... Kolegos, dabar Prašysiu komisaro Kanietės pasisakyti. Pasiklausykime jo. Ačiū, ponė pirmininkė. E, kolegos, ačiū už svarbės diskusijas. Naujojų politika atnaujins vizų politiką, saugumas liks, keliauti bus paprasčiau užtikrinsime lygų traktavimą visiems prašantiems vizų ir bus paprasčiau atvykti į sąjungą turizmo verslo tikslais. Lygus traktavimas galios visiems keliautėms, kurie nori keliauti į Europą. Tokiu būdu prisidėsime prie ūkio augimo, žmonės galės pažinti vienas kitų kultūrą ir taip toliau. Tuo pat metu yra pasikeitusi saugumo aplinkai, tai reaguojame, turime geresnį bendradarbiavimo pagrindą su trečiosiamis valstybėmis gražinimo ir admisijos nelegalių imigrantų srityje. Viliuosi, kad pritarsite kompromisą kompromisui dėl naujo vizų kodekso per būsimą balsavimą. Noriu patikinti, kad komisija atliks viską, ką privalo įgyvendinama šias naujasias nuostatas. Ačiū Jums, ponė pirmininkė, ačiū komisarė Kanietė. O dabar kolega Lopės Aguilar, prašom. Mes labai konstruktyviai pasisakėme didžiąją daugumą atvejų. Mūsų, mano pranešimas buvo, pri, šis pranešimas buvo sutiktas palankiai. 70, 80, 90 milijonų žmonių kiekvienais metais dėl įvairių priežasčių aplanko ES kiekvienais metais iš 150 valstybių. Darbas Europos parlamente niekada nesibaigia. Ir aišku, kad, jei, e, kad yra įvairių klausimų, kurie dar nėra išspręsti, kad ir, sakykime, e, tie žmonės, kurie bando atvykti į ES ar negali to padaryti legaliai e, ir dėl to e, patenka į prekiautojų žmonėmis pinkles. Labai džiaugiuosi, kad parlamento ir ES politika tiksliau pakeista šioje srityje ir tikiuosi, kad šis darbas bus pratestas kitoje parlamento ir komisijos e, kadencijoje, kad bus surastas tiems vilti praradusiems žmonėms kelias, kaip legaliai patekti į Europos Sąjungą. E, tikrai galima rasti ir geresnių būdų patekti į Europos Sąjungą, negu rizikuojant savo gyvybėmis. Labai ačiū visiems už konstruktyvų indėlį. Ačiū ir jums, kolegos. Ačiū, kad taip gausiai susirinkote, kad pasiklausytumėte, kaip aš jums dėkuoju ir atsisveikintų. Aš taip pat paskutinį kartą sėdžiu čia, kaip jūsų pirmininkaujantisis. Ačiū jums ir sėkmės. je vous ai vu monsieur Arbatz et je suis prévenue. Ok. Aš buvau perspėta. Dabar pagal tvarką pavardę skaitau ponas, e, abecelinę, ponas Lamberts. Ačiū ponė pirmininkė, man labai malonu matyti jūs paskutinį kartą pirmininkaujant. Ne, teisingai, dar rytoj, labai atsiprašau. Aš ten, aš, aš, aš ten irgi ateisiu, tikrai, tikrai patikinu jūs. Aš tikrai neketinau pabėgti iš balsavimo sesijos. Labai atsiprašau. Man atrodo, kad tik vieną kartą nedalyvavau, nes e, dėl sveikatos priežasčių. Dabar e, į poną Kanietę kaip į komisijos atstovą norėčiau kreiptis. Prieš keletą e, mėnesių parlamentas kreipėsi į komisiją dėl interesų konflikto potencialaus, kuris liečia Čekijos ministrą pirmininką E, komisaras Oettingeris buvo išklausytas biudžeto kontrolės komiteto ir jis mums pasakė, kad ir toliau atrodo, kad interesų konfliktas yra, bet reikia dar pasigilinti ir gilinantis darbą tęsti toliau. Šiandieną konstatuojame, kad policijos tarnybos labai aiškiai rodo pirštu į Čekijos ministrą pirmininką klausimas ir toliau neišspręstas. Primenu komisarui Kanietei, kad dėl politinių motyvų visą laiką būdavo atidėliojamas tyrimas e, e, iš komisijos pusės, nors komisija turi būti e, sutarčių saugotoje. Mes įtariame politinį atstovą, kuris turtėja iš savo veiklos, todėl uh, Jis turi kaip galima greičiau visas abejonės išsklaidyti. Tuo tarpu to šiandieną padaryta nebuvo. Ačiū ponui Lambertui. Mm, jūsų išklausėme, tačiau nuomonės išsiskiria. Manau, kad dar turėsime progos apie tai padiskutuosime. Padiskutuoti. Ponas Vijoti. Intervengo perché io trovo incredibile che da quest'aula. Pirmininkė, pasisakau, todėl kad uh, Negaliu patikėti, kad parlamentas nereaguoja dėl Libijos įvykių, ne dėl karo, bet dėl to, kad e, du, virš dviejų šimtų pabėgėlių paliekami likimo valiai, paliekami mirti e, stovyklose ir ES nieko nedaro. Kreipkime į valstybių vadovus, kad būtų atidaryti humanitariniai koridoriai ir kad tie žmonės galėtų atvykti į Europą iš Libijos, kadangi tai valstybė, kurioje vyksta karas ir mes tuo pačiu padėtume ir tai valstybei. Mūsų vaidmo kaip tik ir yra tai užtikrinti. Dėkuoju, ponui Vjoti. Ponas Freund. Dėkuoju, ponui. Ačiū. Uh man reikia tik minutės, bet prisipažinsiu, kad sunku bus, ypač vertėjams. Deja, aš neradau tos dalies, pagal kurią galima pasisakyti paskutinį kartą ir kai bus tiesiog sugriaunamas mūsų viso gyvenimo darbas be gailesčio. Tiesiog noriu padėkoti draugams, kolegiams, kolegoms, ačiū tiems, kurie mums čia įpildavo alaus ir ačiū tiems, kurie parengdavo balsavimo sąrašus, kad padėjo mums e, rasti čia savo vietą ir vairuotojams, kurie vežioja visus nuo Faražo iki kitų kolegų ir sakė, važiuokime į priekį, labai ačiū valytojams, saugumo darbuotojams ir mes jais džiaugiamės, juos vertiname ir labai ačiū tiems, kurie verčia mūsų pagirimo ar neapykantos kupinas kalbas ir aš baigiu savo pasisakymą ir manau dėl to tikrai apsidžiaugsite. Ačiū, ačiū Jums visomis kalbomis. Merci, monsieur Freund. Je suis pas sûre d'avoir apprécié vos rires. Dėkoju o ne Freud. Nežinau, ar sugebėjau tinkamai vertinti jūsų surimuotą tekstą, tačiau ačiū už jūsų žodžius. Pradame balsavimą dabar. Pane Miranda, jūs norėjote dėl darbo tvarkos? Prašom. Dabar baigėsi kadencija. Aš noriu priminti septintą reglamento straipsnį, kad susirūpintumėm dviem buvusiais nariais iš žaliųjų frakcijos, jų pavardės Raul Romeva ir Rueda Iurion Junkeras. Šis narys yra špicen kandidatas į Europos komisiją. Ir dar ponas Kulioglių, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau paprašyti jūsų pagalbos ir kolegos. Reikia kreiptis ir į, į jūs pagalbos. Aš du kartus buvau delegacijos su JAV narys, vykau su oficialia delegacija, tačiau man du kartus atsisakė išduoti vizą ir nebuvau leistas į JAV. Sekundėlę, kolegos. Aš nieko nesusijęs su terorizmu, tačiau manęs neįleido dėl to, kad buvau žurnalistas, filmų kūrėjas ir, nesi, ir nesu labai švelnus pasisakydamas apie trumpą. Pirmininkas dėja nutraukė. Kalbėtoje prašo kuo greičiau baigti pasisakym. Aš laišku kreipiausi pirmininką Tajanį pagalbos nesulaukiu, taigi tikiuosi jūsų pagalbos visų demokratiškai išrinktų Kolegos, tik tai ne jūsų iš kraštutinės dešinės ekstremistų pagalbos man. Dėkoju pon, ponui Kolugliu. Euh, premier... Dabar ponas Sajeris. Jo e, pranešimas, pranešimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Patvirtinta E, pirmojų svarstymų, antrasis ponos Sairio pranešimas, vėlgi vardinis balsavimas, pradedame ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. 586 pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta. 587 kas už, kas prieš patvirtinta susilaiko patvirtinta. Pabaigtas pirmasis svarstymas. Trečiasis pono Sairio e, pranešimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. E, toliau Žan Artvy pranešimas, žodis jam prašau, tą padaryti kaip galima greičiau. Dėkoju, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Tai yra mano paskutinis pasisakymas plenarinėme posėdėje. Mano teikiamas pranešimas yra susijęs su skubiom priemonėm, kurios yra skirtos apsaugoti ES, breks, jeigu įvyktų breksitas be susitarimo. Mes Suprantame, kad mūsų biudžetas toks kuklus E, tik vieną procentą BVP sudaro, mes suprantame, kiek tas biudžetas priklauso nuo e, nacionalinio indėlio. Prieš išeidamas iš parlamento norėčiau pasakyti, koks mano idealas, dėl ko nuogastauju ir dėl ko esu įsitikinęs. Mano idealas yra e, pasaulinė valstybė. Mano nuogastavimas yra tas, kad valstybės narės yra mažai pasiruošusios didinti savo indėlį į biudžetą. O mano įsitikinimas yra toks, kad ES ES biudžeto padidinimas turėtų atitikti nacionalinių biudžetų sumažinimus, palengvinimus. Kitaip tariant, e, tam tikri kreditai tokiu būdu lengviau plauktų iš nacionalinių biudžetų į ES biudžetą. E, viešieji veiksmai, globalizacija, valstybės narės, e, E, vyksta. Valstybės narės negali vienos e, su visko dorotis ir apsisaugoti nuo įvairių pavojų. Sveikinu, brangus kolegos, su jūsų įsigali, su jūs, dėl to, kad esate taip įsipareigoję. Jeigu ES yra kova, kasdieninė mūsų kova, gali atsitikti taip, kad jūsų dėka ji ir toliau liks nepajudinama e, ir nepažeidžiama. E, dėkoju Jums visiems, te gyvoja Europa ir te gyvoja valstybės narės. Pereisime prie pono Artvy E, balsavimo prie, e, dėl pono Artvy pranešimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Pono Eklerio pranešimas, vardinis balsavimas vėlgi pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Ponios Jubner pranešimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Pereiname prie prieštaravimo pagal darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnių 3 dalį sveikųjų intelektinių transporto sistemų dėgymo ir naudojimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, patikrinsime. Pradedame balsuoti, pasitikrinskime vis tik tais. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar balsuosime dėl ponios Metsola pranešimo Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 112, 512 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 513. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Pirmojų svarstymų. Pirmasis svarstymas baigtas. Ponas, pono Agilar pranešimas. Jeigu gerai supratau, ponas Agilaras norėtų pasisakyti. Prašau. Pone pirmininkė, kolegos, paskutinė minutė. Jūsų dėmesio balsuojame dėl svarbaus teisės akto, saugumo laisvės erdvės dokumento vizų kodeksas. Ir kaip jau įprasta, yra pasisakyti prieš balsavimą, kai visa plenarinė sesija susirinko, pasisakyti ir padėkoti už tą puikų bendradarbiavimą e, tais ilgais metais. Ketveris metus plušome, pasiraitoja rankovės, ačiū šešėliniams pranešėjams, ačiū Libe komitetui, kuris stumė viską į priekį, ačiū pirmininkui ir bičiuliui Klodui už tai. Tuo pat metu paskutinė šios kadencijos parlamento sesija ir įprasta yra išreikšti padėką už galimybę tarnauti visiems europiečiams šiuose rūmose, kurie vieninteliai tiesiogiai išrinkti Europos institucinėje architektūroje. Naudodamasis proga noriu palinkėti visiems kuo geriausio. Linkiu to iš visos širdies Ir viešai pasakysiu, teko man didžiulė garbė dirbti su jumis praėjusius penkerius metus. Ačiū jums, brangus kolegos. Dėkui labai. Toliau baltinis balsavimas dėl šio pranešimo. Pradedame. Ir baigiame balsuoti. Patvirtinta pirmojų parlamento svarstymų. Sraus Santos pranešimas, vėlgi vardinis balsavimas dėl 82 pakeitimo. Balsavimas baigtas, patvirtinta pirmojų svarstymų, svarstymas uždarytas. Pono Radev pranešimas, 73 e, pakeitimas iš šio pranešimo pradedame ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. 74 pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta, 75 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Vėlgi uždarytas pirmasis parlamento svarstymas. Ponios Reda pranešimas, 89, 189D pranešimas, kas už, kas prieš Atmesta 190D, kas už kas prieš, atmesta 191, kas už kas prieš, kas susilaiko, atmesta. E, vardinis balsavimas dėl e, pranešimo, kas už kas prieš, patvirtinta ir baigtas pirmasis svarstymas. Birkunen, Marinesku ir Teličkos pranešimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaišku, todėl pasitikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. E, komis, dėl komisijos pasiūlymo bals, e, balsuojame vardiniu balsavimu. Balsavimas baigtas patvirtinta. Baigiame svarstymą. Toliau pono Dalton pranešimas. Pirmiausia, buvo daug komite, e, kom, e, kom, komiteto atitinkamų e, pranešimų, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl 31. Pradedame. Norite, kad pasitikrintume dėl 19? Prašau, pasitikrinkime dėl 19. Dėl 19 tikriname. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl 31. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 35. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 37. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl 57 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 59. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta Patikrinsime dėl 59, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 60 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl 63 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 67 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 82. Kas už? Tai yra pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 87. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinsime. Dėl 87 pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 89. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 90. Už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. 105. Už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. 112. Už, prieš, susilaiko patvirtinta 114 už, prieš susilaiko patvirtinta 115, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta 119 už, prieš susilaiko patvirtinta 120 už, prieš susilaiko patvirtinta 124 už, prieš susilaiko patvirtinta 125, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta patvirtinta 126 už, prieš susilaiko patvirtinta 127 už, prieš susilaiko patvirtinta 134 už, prieš susilaiko. Patvirtinta 145, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta 148, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta vardinis balsavimas dėl 163. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 52. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 66. Už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl 66 elektroniniu būdu, kad pasitikrintume. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Dabar 160. Le, le 66 a été voté. Dėl 166 balsavome, tada balsuojame dėl 160 vardinius balsavimas. Balsavimas baigtas. Jis šis pakeitimas atmestas. 157. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 164. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 69. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 81. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinsime šį pakeitimą elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame. 81 patvirtintas. Kitas atkrinta. Dabar 83D pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 85, kadangi visi kiti atkrinta. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Neaišku, todėl pasitikrinsime dėl 85. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. E, aiškiau kelkite ranką, sako pirmininkė. 186. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atsiprašau, bet atrodo, kad daugiau niekas nebekelia rankų. Tad 86D tikriname vardinių balsavimų. Pradedame ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau. 88, kadangi kiti pakeitimai atkrinta, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau 165 vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 141. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl 161 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. <laughs> rejeté. Nous votons sur le 160. Atmesta 162 vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Toliau vardinis balsavimas dėl 158. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 16 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 156 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 18 D pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 18 D, pradedame ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. 159 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta vardinis balsavimas dėl viso komisijos pasiūlymo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Neištraukite kortelių. Patvirtinta ir tokiu būdu pirmas